Good evening, colleagues. Labas vakaras, kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau paklausti, ar visi atsinešėte balsavimo korteles. Prieš pradant posėdį norėčiau pasteirauti. Puiku. Po dviejų minučių pradėsime. E, mm, Taigi, pradedame posėdį. Aš pirmiausia kviečiu patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu nėra pastabų, laikome darbo tvarkę patvirtintą. Antras darbo tvarkės klausimas yra pirmininkės pranešimai. Procedūra raštu e, aš, spalio 2 ir 8 dienomis e, koordinatoriai nusprendė atšaukti misiją į Švediją, kuri buvo numatyta lapkričio mėnesiui. Ir taip pat buvo nuspręsta paskirti Mikael Gustafson ir Edith Bauer Europos lyčių lygybės instituto pilnateisiais nariais, trečių, trečių, trijų metų įgaliojimų, trijų metų kadencijai ekspertų forume šios institucijos, o Petra Mayer ir Gotland Albert paskirti pakaitiniais nariais. Dabar perėsime prie elektroninio balsavimo. Ar reikia palaukti, ar reikia palaukti kitų narių? Viskas gerai, pradėkime tuomet. Trečias darbo atvarkės klausimas - metinė žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2017 metais ataskaita ir ES politika šiuo klausimu. Nuomonės projekto tvirtinimas pranešėjas šiuo klausimu. Nuomonės referentas yra Jose Inacijo Marija. Ir pradėsime dabar balsuoti. Aštuntas pakeitimas kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas, kas už, kas prieš, dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Reikia patikrinti laukiame technikų, nes neveikia balsavimo aparatūra. Tai dar kartą kviečiu visus balsuoti. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar, kolegos, kadangi penktas pakeitimas buvo atmestas, ne, dabar 28 pakeitimas, dėl jo balsuosime. Čia yra trys dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, <laughs> prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite patikrinti antrąją dalį? Labai prašau kelti rankas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, <clears throat> prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar 29 atkrenta automatiškai. 22 pakeitimas, po jo bals, dėl jo balsuosime po 33 pakeitimo. Dabar periname iš karto prie Dabar periname prie 22 pakeitimo. 22 pakeitimas. Keturios dalys. Pirmoji dalis. 22 pakeitimas, pirma dalis. Kas už? Nes tai yra pakeitimas dėl kito punkto, bet jis yra įtrauktas į šį kompromisą mes nepatvirtinome kompromiso, tai dabar mums reikia dėl visų tų pakeitimų balsuoti. Taigi, balsuojame dėl 22 pakeitimo pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikę. Dvidešimt devintas atkrenta automatiškai, nes 28 pirma dalis, e, kai patvirtinama, jis atkrenta automatiškai. Atsiprašau, bet čia labai kažkas sudėtingesnio tokio tame balsavimo sąraše. Dabar perėsime prie 22 pakeitimo antrosios dalies. Kas už, kas prieš. Susilaikę, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dabar, dabar ir balsuosime dėl 21 pakeitimo, 21. Dabar balsuojame 21 pakeitimo, kas už. 21 pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau periname prie 13 ir 26 pakeitimų. Jie identiški yra, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 35 pakeitimo. Dvi dalys. Čia yra pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 34 pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar perėsime prie šeštojo kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Keturisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturiasdešimt antras, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta patvirtinta. 43 kas už, kas prieš, susilaikę. Dabar veikia jau balsavimo aparatūra, taigi pabandykime balsuoti kortelėmis. Dėl 43 pakeitimo prašau balsuoti. Patvirtinta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Tai prašau, labai norėčiau paprašyti pakartoti. Su galimybė pasitikrinti balsavimo rezultatus. Dėl kokio pakeitimo norite tikrintis, dėl, dėl ko norite balsuoti dar kartą? Teskime balsavimą. Labai atsiprašau, kad pradžioje buvo sunkumų, bet man atrodo, kad dabar viskas eina teisinga linkme. 49 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 51 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 9 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Devintas kompromisas yra atmetamas. Tai dabar balsuojame dėl 54 ir 55 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 56 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 58-59 atkrenta automatiškai. Dabar balsuojame dėl 57 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 60 dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 61 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 10 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 67 pakeitimas kas už, <laughs> prieš susilaikę patvirtinta. 68 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 69 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 70 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 71 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 72 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė Patvirtinta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 79 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie 81, nes 80 atkrenta automatiškai, 81 kas už, kas prieš susilaikė atme, atmesta. 83 pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 87 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės projektų su pakeitimais ir pataisimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta, sveikiname poną nuomonės referentą. Dėkoju. Ačiū. Congratulations, thank you. And now, point five on the agenda, justice, justice program, yes? Yes, yeah. yes. Justice, justice from, ah, uh, Vanytovai. Penktas darbotvarkės punktas, teisingumo programa. Sekundė. Luktelkit, prašau. Prašau, susėskite, sako pirmininkė. Arba galite ir stovėdami, bet mes dar turime balsuoti dėl kalendorius dėl e, FAM komiteto e, kalendoriaus kitiems metams. Tik patvirtinti. Tai dėkui. Vaisal. Mm. Yes. Now, uh, point five, justice pro. Taigi penktas darbo tarkės um, punktas teisingumo programa. E, pirmininkė Angelika Mlinar nuomonės projekto pristatymas. Pone Angelika, žodis Jums. Dėkoju. E, sveikinu su visais, kurie liko salėje. Dėkoju už tai, kad likote. Okay. I will just quickly present the draft opinion. Uh... Trumpai pristatysiu šią nuomonės, šią, šį nuomonės projektą skirtą teisingumo programai nuo 2021 iki 2027 metų. ES vertybių ir toliau reikia laikytis ir jas reikia populiarinti, skatinti tarp piliečių. Štai dėl ko Turi būti sukurtas e, fondas iš ES biudžeto, kuris finansuotų šią sritį. Šis fondas e, yra skirtas visuomenės e, klausimams, vertybėms, juo yra siekiama skatinti piliečių vertybė, teisės. Vis dėlto politikoje, politikos srityje dar lieka šiek tiek spragų. Analizė tyrimai parodė, kad žmonių teisės e, dar nepilnai įgyvendinamas, jų nepilnai laikomasi. Ir reikėtų siekti daugiau tam, kad žmonės būtų informuoti apie ES vertybės. Teisinis bendradarbiavimas piliečių, e, pilietinėje ir baudžiamojo srityje, prieimas prie teisės saugos dažnai yra ganėtinai sudėtingas. Reikėtų E, siekti daugiau pažangos šioje srityje, remiantis teisės viršenybę, abipusių pasitikėjimų, užtikrinant e, galimybę naudotis teismais e, ir bendradarbiavimus baudžiamojoje ir civilinėje srityje. Mes turėtume skirti dėmesį mokymui šioje srityje, atsižvelgiant į kultūrą ir į lytį. E, skatinti lyčių nediskriminacijos klausimų trukimą į visas rytis, taip pat skatinti prieigą prie finansavimo ir e, siekiant užtikrinti, kad būtų galima visiems pasinaudoti šio finansavimo, net ir tiems, kurie nėra iš ES, taip pat skatinti mokymą e, užtikrinant e, nukentėjusių asmenų apsaugą. Žinau, kad mm, moteriams ir mergaitėms nėra vienodai užtikrinama prieiga prie te, teisėjas saugos. E, taigi reikėtų daug dėmesio skirti moteriams ir vaikams. Dėkoju. Aš būtent uh, tai noriu parašyti savo nuomonėje, lauksiu jūsų nuomonės. Dėkoju, poniai Blina, ir dabar šešėliniai pranešėjai, ponia Kazlovska, prašau. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju Andželika. Ačiū už šią svarbę nuomonę. Jūs skatinate, jūs siekite, kad šiam, šis fondas daugiau atsižvelgtų į moteris ir mergaitės. E, šis fondas yra taip pat skirtas ir e, teisų skatinimui. Mes nepasieksime pažangos lyčių lygybės klausimuose, jeigu neskirsime dėmesio ir e, lyčių klausimui. Reikėtų tinkamų uh, fondų finansų tam, kad būtų užtikrinta, kad teisės aktai, kurie yra skirti lyčių lygybei, būtų tinkamai taikomi. Dėl to mums reikia finansavimo mokymams e, teisės saugos srityje, teisės saugos darbuotojams ir profesionalams. E, perspekt, lyčių lygybės perspektyva turi būti taikoma visų, ne tik te teisėjų, bet taip pat ir policijos darbuotojų, policininkų ir taip toliau, nes jie dažnai pirmieji bendradarbiauja su nukentėjusiomis nuo smurto moterimis. Mes matome, kad nėra pakankamai taikoma taikomas vienodos požiūris, e, kalbant apie lytį, taigi visi, visiems darbuotojams reikia mokymų su savo valstybėse narise. Aš manau, mes manome, kad iš ESF plus mokymai, finansuomi mokymai turėtų didinti informatumą apie nuostatas, kurios yra Stambulo konvencijoje. ES pasirašė šią konvenciją, joje yra kalbama apie moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto. Bulgarijoje. Bulgarijos įveikiai pasaro metu rodo, kad mes tikrai turime didinti informatumą apie svarbiausius konvencijos e, aspektus. Pateiksiu pakeitimų ir aš tikiuosi, kad e, jūs prisidėsite prie mano kovos e, prieš smurtą prieš moteris esu pasiruošusi bendradarbiauti su šelniais pranešėjais. Dėkoju. Uh, Dėkoju. Toliau Pina Picerna, šelniai pranešėja. Dėkoju. Labai trumpai. Turint omenyje, kuri valanda ir kiek žmonių yra salėje. Dėkoju uh, pranešėjai už uh, šią nuomonę skirtą teisingumo programai kita, kitiems penkiems metams. Uh, tikrai ši programa turi atsižvelgti į lyties klausimą, ši programa turi būti atsižvelgiama į lyties klausimą e, ir į fondus. Pagrindinė problema kuri mums aktuali, yra moterų galimybė naudotis teismais, teisėjas sauga. Ypač tai pasakytina apie smurto atvejus. E, Taigi geroji praktika reikia gerusius praktikos, reikia param, pagalbos iš teisėjas saugos smurto atveju ir tai turi būti ypač, e, vis, tai turi būti vienodai taikoma viso Europos Sąjungoje. Negali būti, žinoma, politinės iniciatyvos be finansų, taigi reikėtų ir finansuoti visus veiksmus, e, per kuriuos galima padėti moteriams e, e, kreiptis dėl smurto atveju. Taigi būtina stebėti, kaip direktyva dėl, dėl pagalbos nukentėjusiems yra taikoma ir taip pat kaip yra taikomas e, Europos apsaugos orderio dokumentas. Tikiuosi, kad mes prisidėsime ir prie reglamento dėl teisingumo programos rengimo. Reikėtų užtikrinti visuotinę prieigą prie teismų ir tikiuosi, kad, tai, kad tai bus lyčių klausimas yra svarbus klausimas rengiant čia teisingumo programą. E, ir kitose programuose, ne tik teisingumo programoje, lyčių klausimas turi būti įtrauktas į visas rytis. Mes savo frakcijos vardu pareik, pateiksime pakeitimų tam, kad galėtume aptarti šią svarbų klausimą. Dėkuoju, pirmininkė. Thank you, Ms. Dėkuoju. Dabar ponas Soliai iš žaliųjų. Dėkoju pirmininkė. Teisingumo programa yra labai svarbus lyčių lygybės kontekste produktas siekiat užtikrinti moteriams e, galimybę prieiti prie teisingumo. Noriu padėkoti pranešėjai už pasiūlymus, mes pritarėme daugeliu pastabų ir mes pateiksime keletą papildomų pakeitimų, kad e, lyčių lygybės klausimą įtrauktume, e, integruotume į šį produk, programą. Ši programa turi skatinti e, lyčių lygybę teisingumo srityje ir pašalinti diskriminaciją tarp mažumų, pažydžiamų grupių, kurie galbūt turi ribotą prieigą prie teisingumo. Mes taip pat e, kviečiame e, užtikrinti e, lyčių lygybę tarp policininkų, teisingumo srities atstovų, siekiant užtikrinti, kad visos abilytės būtų vienodai apgintos nuo smurto ir kad nebūtų antrinio viktimizavimo. Labai dažnai sprendimai dažnai procesas tampa labai sudėtingas ir aukos atsitraukia iš e, bylos. Taip pat labai svarbu platinti, e, skatinti daugiau naudoti Europos apsaugos orderį. Tai yra esminė priemonė siekiant užtikrinti aukų e, saugumą Europos Sąjungoje ir keistis geriausią praktiką apie smurtą lyčių pagrindų. Taip pat manome, kad tai turėtų e, ne tik įtraukti e, lyčių perspektyvą, lyčių aspektą, tačiau taip pat turėtume užtikrinti ir pusiausvyrą tarp lyčių ir turime turėti e, ekspertų grupę, kuri nuolat konsultuotų tuo metu, kai bus įgyvenama programa ir taip pat turėtume užtikrinti duomenų pateikimą su, e, susijusiu su e, lytimi. Dabar mm, pranešėja, prašom, pabaigai. Aš tikiuosi, kad mes turėsime tikrai labai gerą nuomonę, e, jeigu atsižvelgsime į visų šešėlinių pranešėjų nuomonės. Pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 25 ir aš labai lauksiu mm, prasmingo bendradarbiavimo. Dėkoju, ponė Mliner, jau pranešėte. E, pakeitimas, pakeitimų pateikimo terminas yra 25 spalio 5 vakaro. O dabar šeštas darbo tokias klausimas. Ne, ne, tai dar nėra posėdžio pabaiga. Mes 10 valandą tik tai baigsime posėdį. galite įti kitą posėdį, jeigu jums reikia. Taigi, dar vieną klausimą turime, vieną nuomonę. Kaiminystės plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės įsteigimas. E, nuomonės pranešėja Eleonora Forenza. Prašom jums žodis. Grazie, prezident. Dėkoju, pirmininkė. E Tarptautinis e, bendradarbiavimas yra vienas iš, viena iš svarbiausių priemonių, e, kurią naudojantis galima skatinti teisų laikymasi, e, taip pat ir moterų ir mergačių teisų taikymasi. Reikia atsižvelgti į skirtingas kultūras ir kultūrinius mainus, į darbo teisės ir aplinkosaugą. Aplink rengiant daugiametę finansinę programą, valstybės narės gali pradėti bendradarbiavimą paremtą e, vertybėmis. Aš parengiau e, pirmąjį nuomonės projektą remdamas šiomis idėjomis. Kaiminystės vystimo tarptautinio bendradarbiavimo priemonės priemonė yra siekiama skatinti ES e, vertybių e, laikymasi, e, remiantis bendradarbiavimo principais. Vis dėlto turiniu yra siekiamas, siekiamas skatinti ES teisių lai, e, tikslų laikymusi, pavyzdžiui, migracijos srityje. E, nevyriausybinėms organizacijoms padedant e, norėjau pas, pasitelkti feministinį požiūrį, skatinti tvarų įvėstimas, ilgalaikį tvarų įvėstimasi. Penktasis tikslas šioje srityje yra e, skirtas e, e, būtent yra labai svarbus. Mes pas, pateiksime pakeitimų dėl 29, 30 pakeitimų, dėl 40, 29, 30 konstatuojamosios dalies 18-19 e, pakeitimo ir 45 pakeitimo. Šiandieną feminizmas e, tikrai daug e, pasiekė ir jis praturtina visuomenę. Štai dėl ko mes, feministės, galime kalbėti apie migraciją. Kultūriniai mainai visada padėjo feminizmui nuo pat pradžios. Ir tai pasakytina ir apie parlamentą. nepažeidžiant ES įsipareigojimų, vis dėlto reikia pasakyti, kad feministinis požiūris gali būti taikomas visiems, ne tik moteriams ir mergaitėms. Ir jį galime susijęti ir su vystimu, tvariuoju vystimusi, su darbo, aplinkosauga. Ir nereikia sustekti tik ties sienomis jų apsaugą ir A ir B Serijos piliečiais. Mes galime apnuoti šią progą ir skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, kovoti su skurdu ir neligybė, taip pat ir lytinė neligybė, galime skatinti taiką, užkirsti kelią konfliktams, priversniams perkelimams ir padėti valstybėms, kurioms, kurioms kyla migracijos e, spaudimas. Galime skatinti ir, e, ir tinkamą prekybą, sąžininką prekybą. Dėkuoju, ponia Forenza. Dabar šešėlinė pranešėjai, pono Solė. Žaliųjų. Dėkuoju, pirmininkė sutinku su daugeliu dalykų, kuriuos ką tik pasakė Eleonora. ES atlieka svarbu vaidmenį kovojant su e, moterų teisų pažeidimais. Ir šita nauja priemonė turėtų būti pagrindinė e, priemonė tam užtikrinti. Komisija e, nu, numato didesnį skaidrumą, lankstumą, tačiau matome, kad lyčių lygybės tikslai turi padidinti matomumą. Mes turime užtikrinti, kad šita priemonė neatskirtų lyčių lygybės grupių. Ir norėčiau palaikyti pranešėją dėl jos pasiūlymų įvesti specifinę teminę programą lyčių lygybės klausimais su nepriklausomais biudžeto asignavimais. Taip pat turime turėti tinkamo finansavimo, siekiant užtikrinti, kad šita e, priemonė bus e, naudinga kovojant su e, smurtu lyties pagrindu ir apsaugos moterų teises ir žmogaus teisės, teisų gynėjų teises. Taip pat manau, kad e, e, komisijos pasiūlyme nėra specifinių reikalavimų, kaip pavyzdžiui, lyčių e, lygybės įvertinimo ar lygybės rodiklių. Jos reikia atnaujinti. Taip pat papildi, paprašysiu papild, papildomų e, re, e, įvertinimų ir pakeitimų, kad iš tikrųjų šioje priemonėje būtų atsižvelgta ir jų lygybės aspektus. Dėkoju ponė Vicerna e, pas, pakeitė kitą šešėlį. Prašėję. Dėkuoju. Pavaduoju kolegą. Kolegė jį negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, dėl to atsiprašo. Kolegė, norėjau padėkoti visiems pranešėjai, poniai Forenca, už jos puikų darbą su šia nuomonė. Dėkoja komitetui ir teigiamai vertina požiūrį į mergaitės, į moteris, taip pat į LGBTI asmenis. Taip pat teigiamai vertina, kad pastaruoju metu uh, vis neigiamiau žiūrima į organizacijas, kurios rūpinasi mergaitėmis e, ir seksualiniu švietimu. Taip pat teigiamai vertina tvaraus vystimosi e, tikslus ir tai, kad mergaitės turėtų dalyvauti ir sprendimų prieimime kolegė Mūdi pateiks pakeitimų tam, kad pranešėjos nuomonės, prašios e, žinia, siunčiamas signalas sustiprėtų ir tam, kad moterų mm, e, teisų būtų laikomasi, tam, kad jie, jos būtų sustiprintos e, įvairiuose dokumentuose. E, Ji mano, kad reikėtų daugiau skirti e, dėmesio moterų vaidmeniui, nes jos neša taiką ir darybų metu ir taip pat pabrėžia, kad e, mo moteriams neigiamą įtaką daro migracija dėl klimato kaitos. Dėkoju. You, Ačiū, ponė Picerno, ponė Forenza dabar. Grazie, prezidentė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegoms ir kolegėms už uh, jų įnašą, už pasisakymus uh, per šiandienos diskusijas. Aš esu tikra, kad ir toliau puikiai bendradarbiausime. Dialogas vyks sklandžiai tarp įvairių, frak, įvairių frakcijų. Uh, ir žinoma stengsiuosi um, kuo veiksmingiau pasiūsti signalą per šią nuomonę. Ačiū, ponia Forenza. Pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 26 diena, 11 valanda. Kiti klausimai, kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 8 dieną nuo 9 ryto iki pusės pirmos. Dėkoju visiems kolegoms, sekretoriatui ir vertėjams. Dėkoju Jums visiems už dalyvavimą mūsų posėdėje ir linkiu visiems labos nakties. Dėkoju. <laughs>